Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Pradedame posėdį. Tęsime darbą pagal darbo tvarkę. Ja, rytoj, vakar e, ryte. Vakar ryte patvirtiname. Kitas darbo tvarkės klausimas. diskusijos apie Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą 2016 metų prioritetų įgyvendinimas. Mūsų pranešėjas yra ponas Fernando Ruos. Jisai šiandieną pristatys savo pranešimo projektą. Dėl procedūrų E, tik anglų kalba te pavyko kol kas pateikti jums projektą ir aš siūlau e, pakeitimus taip pat, jeigu galima teikti anglų kalbą ir iki Liepos 10 trečiadienio pateikti juos e, iki 17 valandos, jeigu tai jums visiems tinka. Balsuosime dėl nuomonės projekto rugsėjo 8 dieną. Ekon komitetas balsuos spalio 11 prieš mūsų kitą posėdį numatytą spalį. Mes turime balsuoti rugsėjai, dėl to laiko daug nėra, turime skubėti. Ir kol kas projektas yra tik patiktas anglų kalba ir, kaip sakiau, prašau pakeitimus pateikti anglų kalba taip pat, kad mes galėtume parengti mūsų komiteto nuomonę laiku. Šios detalės yra techninio pobūdžio, tačiau svarbios ir jos labai svarbios mūsų darbui. Dabar steiksiu žodį ponui Ruos. Dėkuoju, pirmininkė kolegos. Norėčiau padėkoti visiems už man suteiktą informaciją ir taip pat dėkoju, kad galiu kalbėti apie šią nuomonę. Pirmiausia, e, tekstas pats, žinome, kad e, tekstas yra ribotas, aš jau parengiau visą eilę pakeitimų, kad būtų galima pagerinti dokumentą. Aš kalbu, galvodamas jau apie pakeitimus, kurių e, ir sulaukiau iš kitų, ne tik, kad pats parinkiau. Sanglaudos politika reikalauja, kad būtų koordinuojami veiksmai Europos semestro kontekste, pirmiausiai eurozonoje, bet ir kitose šalyse ir rekomendacijos šalims skiriamos e, leidžia užtikrinti geresnius veiksmus ir sąveiką tarp valstybių narių ir komisijos. Uh, kiti suinteresuoti subjektai gali taip pat dalyvauti procesuose ir tai užtikrina mm, aktyvesnį sistemos veikimą skirtingais lygmenimis. Dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tas, kad investicijų Europoje lygis e, kol kas buvo kol kas žemas ir tai neigiamai atsiliepia darbo vietų kūrimui ypač kai kuriuose valstybėse narėse. Ir aš manau, kad mes turėtume dabar, e, kaip galima e, greičiau įgyvendinti veiklos programas, taip pat kitas programas, kurias finansuoja ES. E, norėčiau taip pat akcentuoti, koks svarbus yra Jungerio planas ir taip pat pakeitimuose tai atsispindi. Reikia išlaikyti geografinę pusiausvyrą ir užtikrinti papildomumą e, prie socialinių, atsiprašau, investicinių struktūrinių fondų. E, mes apie tai esame nemažai kalbėję. Mes turime teisingai investuoti mokesčių mokėtojų pinigus ir turime užtikrinti, kad finansinės investicijos duos didžiausiai manoma poveikį E, reikia užtikrinti daugliklio, daugiklio efektą investicijų. Tam mums reikia ir gerojo, e, gero tvirto viešo administravimo, reikia gero sprendimų prieimimo proceso ir reikia sustiprinti valdyseną visais e, lygmenimis viešoji administracija vertikaliuoju ir horizontaliuoju lygmenimis leistų mums padidinti pajėgumus Ir taip pat mes turime taikyti e, bendrijos standartus e, viešųjų pirkimų srityje, kaudami su korupcija. Tai vienas dalykas - anglos politika ir ekonominė valdysena. Mes turime e, pasinaudoti visomis Europos semestre numatytomis priemonėmis ir galvoti apie ilgalaikius tiklus, ypač apie strategiją Europas, Europa 2020 Taip pat norėčiau priminti visiems 174 Lisabono sutarties straipsnį. Jame kalbam apie teritorinį ir socialinę sanglaudą. Turime prisiminti, kad yra skirtingų ligmenų institucijos, kurios e, turi kompetenciją pagal sutartį. Ir mes turime užtikrinti solidarumą tarp e, regionų, gyvendant bendrus projektus tai yra vienintelis kelias siekiant įspręsti dabartinės Europos problemas. Manau, kad e, šis tikslas yra labai svarbus. Aišku, yra įvairių, pavyzdžiui, kultūrinių kliūčių ar e, problemų dėl krizės, bet mes turime dirbti toliau ir Europos e, fondai, struktūriniai ir investicijų fondai turi būti naudojami apdairiai darant gerus e, pasirinkimus. Taip pat noriu priminti Jums, kad sankcijų taikymas turėtų būti taip pat e, e, sankcijos turi būti taikomas atsižvelgiant į ekonominę, socialinę padėtį, reikia siekti, kad nepablogėtų padėtis šalių. Jas pritaikius taip pat nepamirškime ekonomiką, MVI, E, ekonominė valdysena 2017 metais sankcijos Portugalijai e, numatomas dabar komisija kaip tik svarsto šį klausimą ir noriu išsakyti savo poziciją. Tai yra ekonomiškai nesažininga ir nelogiška ir politinė prasme nėra gerai. Manau, kad tikrai e, galimybė pritaikyti sankcijas yra neteisinga, nesažininga, nes šalis, kurios bando išbristi iš krizės, vėl bus nubaustos. Aš nekalbau teoriškai, kalbu apie konkrečią šalį, visą šalį, vyriausybę, piliečius, buvo jau sumažinti atlyginimai, sumažinos valstybinės išlaidos ir šalis, šaliai taikomos griežtas taupimo priemonės. Uh, Ir e, mes bandome dabar užsitikrinti, sustiprinti savo poziciją. Manau, kad visi galime tokiems principams pritarti. Sankcijų taikymas būtų tikrai neracionalus ir tą noriu pasakyti visiems savo kolegoms. Manau, kad argumentai e, dabartiniai yra visai neteisingi ir aš negaliu matyti jokio pateisinimo sankcijoms. Mes turime galvoti, kaip paskatinti investicijas darbo vietų kūrimą, užtikrinti gamybinius pajėgumus, bet kaip tą galima padaryti, jeigu bus pritaikytos sankcijos. Man atrodo, kad nėra jokios būtinybės tą daryti. Mums reikia paramos investicijoms, reikia konkrečių projektų. Uh, E, kurie, pavyzdžiui, jau yra patvirtinti e, Europos fondų lygmenį ir mums reikia deramos bendrijos paramos. Reikia kalbėti apie visą procesą. E, dabar matome, kad politiškai visiškai nederamas elgesys reiškiasi. Ir aš noriu pasakyti, kad mes po Brexito gyvename kitoje, o kitokioje Europoje atsirado kita realybė. Uh, Daugelį valstybių siekiama sukurti stabilės daugumos vyriausybės, kurios e, taip pat matome, kad žmonės e, nori daugiau veiksmų iš Europos, kai kas nori referendumų ir e, reikia galvoti, kaip išlaikyti Europos Sąjungą. Ir šiame kontekste mes negalime taiksyti su sankcijomis, kurios numatomos Portugalijoje. O dabar grįžtų prie pranešimo, norėjau akcentuoti veiksmingumo, skaidrumo viešuosiuose finansuose svarbą, nes tai e, turi sukurti, prisidėti prie e, deramos aplinkos augimui, sukūrimui. E, valstybėms narėms e, skiriamos specifinės konkrečios e, rekomendacijos, e, konkretus m, planai ir konkretus reformų planai yra įgyvendinami struktūrinių fondų investicijos jau prisidėjo prie visos eilės struktūrinių reformų, jau pagerinta apskritai valstybių narių situacija. Visuomet atsižvelgiama į darbo vietas, ekonomikos augimą ir tvarų užimtumą. Aš taip pat noriu pasakyti, kad labai svarbus yra regionų vaidmuo, nes jie arba yra geresnėje arba prastesnėje padėtyje, nes dažnai, pavyzdžiui, E, kai kuriuose regionuose mažėja gyventojų, jų padėtis nėra labai palanki ir e, taip pat mes remiame struktūrinių reformų programą, kurią pradėjo komisija, tai yra savanoriška, papildoma e, programa. Ir dar miniu techninę pagalbą sanglotos politikos srityje pagal komisijos iniciatyvą mums atrodo, kad tai kaip viskas yra pasiūlyta dabar, neturėtų būti precedentas. Dėkui už nuomonės pateikimą, dėkui už situacijos Portugalijoje e, apibrėžimą. O dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir susikoncentruokim į šią nuomonę. E, ponas Nilsen. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti gerbiamam nuomonės referentui. Aš manau, kad iš tiesų tai yra labai puikus mūsų darbų pagrindas. Antras ir penktas pranešėjo pasiūlymo punktai labai artimi mūsų pozicijai. Kaip jau buvo minėta, Europoje yra pasitikėjimo Europos Sąjunga problema ir labai svarbu, kad mes atgautume žmonių pasitikėjimą, ypač regionų ir mastu, vietos mastų, tai labai svarbu, bandant tą pasitikėjimą atkurti. Taip pat yra ir reformų programa, turbūt reiktų galbūt į ją labiau pasigilinti kad mes galėtume pasikeisti gerosios praktikos pavyzdžiais. Manau, kad tikrai tai būtų naudinga. Ir dabar tokio keitimosi gerąją praktiką nelabai vyksta. Ir manau, kad tas uh, dalinimasis savo patirtimi yra labai svarbus. Dar vieną dalyką norėčiau pabrėžti. Planų o, e, grafikas. Ir svarba socialiniai ekonomikai. E, kai kalbame apie socialinę ekonomiką, tai prisiminame kooperatyvus įvairias asociacijas ir iš tiesų reikia siekti, kad jie sugebėtų mobilizuoti žmonės. Ir man teko susitikti su vietos atstovais Ispanijoje, Italijoje ir socialinės ekonomikos arba nuolat pabrėžiama, todėl tai turėtų atsispindėti ir šiame nuomonės projekte. ir socialinės ekonomikos įtaka augimo ir gerovės užtikrinimui e, turbūt niekam nekelia abejonių ir turėtume turėti veiksmų planą e, socialinės ekonomikos rytyje, kuris patektų į mūsų visas ateities darbo tvarkės. Mes savo ruoštų irgi turėtume pabrėžti, kad uh, suprantame socialinės ekonomikos svarbą. Dėkui. Toliau ponas Lue, kitas šešėlinis pranešėjas. Dėkui pirmininkė. Mm, nuomonės mm, projektas mūsų nuomonė yra gerai subalansuotas. EKR frakcijai čia nekelia mm, jisai kažkokiu ypatingų problemų. Aš kalbu visos frakcijos, o ne konkrečių jos delegacijų vardu. Norėčiau keletą dalykų paminėti. Pirmiausia, tos bendrosios nuostatos dėl uh, e, ESI fondų ir priemonės susijęs su uh, e, patikimų ekonomikos valdymų. Šie dalykai, ko gero, svarbiausi valstybėm narėm, kurios yra eurozonoje. Sankcijos Ispanijai, Portugalijai ir aišku santykis su jungtinė karalystė. Dabar galbūt nėra pats laikas tuos dalykus svarstyti, nes visi išeiname atostogų, tai pasižiūrėkime į kitus nuomonės projekto dalykus. Ponas Ruos e, siūlo priemonės E, kurias komisija galėtų tik jau paskutinių atvejų taikyti, bet manau, kad mes turėtume e, siekti, kad kažkoks priemonių stabdymas ar perprogramavimas tikrai būtų minimalus ir to įmamasi tik tada, kai tai neišvengiama. Taip pat e, turime siekti, kad ekonominė politika iš tiesų atspindėtų konkrečių regionų specifiką ir čia e, tam tikrais atvejais reikia nustatyti atitinkamas sąlygas. Penktasis punktas, kuris mini struktūrinės reformas arba e, programas, noriu pasakyti, kad mes pritarėme tos, tokių programų e, įkūrimui naudojantės SIF techninės paramos lėšomis, kurios dar nepanaudotos. Taigi, čia kažkokių papildomų lėšų neprašome. Ir e, techninės e, paramos lėšos turėtų iš tiesų e, būti paimamos iš nepanaudotų lėšų. Ir mes tikimės, kad mm, šį klausimą galėsime išsameu ateityje mūsų komitete pasvarstyti. Taigi, efektyviau reikia naudoti esamas lėšas, supaprastinti, mažinti administracinę naštą. Tai turėtų būti nauji standartai finansuojant esamus ir būsimus ES veiksmus. Taigi, nors mums iš principo nuomonės projektas yra primtinas, mes pateiksime e, pakeitimų būtent tose srityse, kurias aš minėjau. Dėkoju. Alde frakcijos vardu. Aš esu šešėlinė pranešėja, taigi pateiksiu mūsų frakcijos nuomonę e, dėl šios nuomonės ir dabar kalbėsiu bulgariškai. Norėčiau padėkoti ponui Ruoš už nuomonės projektą. Rekomendacijos kiekvienai konkrečiai valstybei nariai atspindi tos skirtumus, kurie egzistuoja tarp valstybių narių ir dėl to turėtume prioritizuoti, prioritizuoti struktūrinės reformas, kad jos prisidėtų prie ekonomikos augimo ir investicijų skatinimo mums reikia paspartinti programų įgyvendinimą iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir siekti, kad komisija užtikrintų lėšas tų programų įgyvendinimui. Europos ekonomika auga nepakankamai sparčiai, turime užtikrinti sinergijas tarp struktūrinių ir investicinių fondų. Ir čia turime naudotis repsi ir privačiais investiciniais instrumentais, turime užtikrinti, kad geriau būtų mm, stebima ir atsiskaitoma, kaip įgyvendinami strategijos iki 20 metų e, tikslai, taigi turėtume e, sekti ne tik tikslų, bet ir e, lėšų panaudojimo situaciją. E, planuojama daugiametės finansų programos peržiūra e, prisidės prie ES įvairių programų įgyvendinimo. Tai taip pat siejasi su Europos semestro tikslais Taip pat manau, kad turime gerinti investicinę aplinką valstybėse narėse. Dėl to konkrečiom šalim pateiktos rekomendacijos ir sąlygos susijusios su sanglaudos politika yra labai svarbios, nes leidžia užtikrinti reikalingą politinį, mm, politinę valią, ypač mm, skatinant investicijas baigdama pasakysiu, kad turime dėti daugiau pastangų, turiu galvoje, kad komisija ir valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, kad užtikrintų finansinių priemonių papildomumą, kad paspartėtų ekonomikos augimas ir atitinkamai e, pateiksiu pakeitimus e, šiuose srityse. Pone Mišel, dėkoju. Noriu padėkoti pranešėjui už nuomonės projektą. Turbūt nieko nenustebinsiu, nes jau ne vieną kartą buvo pasakyta, kad mes ne visai pritarėm pagrindiniam metodui mes mus neramina tai, kad e, sanglaudos politika vis labiau siejama su ekonominė valdysena ir komisijos e, konkrečiom šalim pateiktom rekomendacijom. Labai svarbu pasižiūrėti, koks yra sanglaudos politikos tikslas. Sanglaudos politika turi e, sudaryti galimybę mm, panaikinti skirtim, skirtumus tarp įvairių regionų. O regionai dažnai jokio vaidmens struktūrinėje reformoje nevaidina, jam tik nuleidžiamos instrukcijos iš aukštai. Regionų balsas nėra girdimas, nors regionai yra atsakingi už visą ko įgyvendinimą. Taip yra rekomendacijos e, konkrečioms šalims ir jos yra reikalingos, tai yra protinga, bet noriu aiškiai pasakyti, kad mm, palūkanų normų mažinimas e, yra siejamas su pensinio amžiaus pailginimu. Manau, kad čia yra tam tikra prieštara nuomonės projekte, nes iš vienos pusės norime, kad ši nuomonė susijėtų sanglaudos politiką labiau su Europos semestru, bet iš kitos pusės matome, kad yra, pavyzdžiui, Portugalijai pritaikytos sankcijos. Ir būtent dėl to mes nenorime, kad sanglaudos politika būtų ekonomikos politika E, politikos priemonė ar priklausytų nuo ekonominės politikos struktūrinių reformų vykdymas iš sanglaudos fondo lėšų. Tai ne tik, kad išimtis, kurios neturėtų būti, bet manau, kad ši politika iš sanglaudos E, fondo lėšų neturėtų būti finansuojama. Dėkui toliau, ponas Ropė. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų noriu padėkoti kolegai Rauš už parengtą gerą dokumento projektą. E, panašu, jog Europos ekonominės politikos koordinavimas bei gyvendinimas susiduria su rimtais iššūkiais. Ta pripažino ir komisija 16 metais žiemos prognozėse sumažinusi Europos ekonomikos augimo prognozės. Šį faktą nūriai papildo ir nedžiuginanti naujų darbo vietų kūrimo statistika, rinkų makrofinansiniai rezultatai. Todėl e, liūdnų ekonominių rodiklių kontekste keistokai atrodo neseniai paskelta žinia, jog komisija pritaikė perteklinio deficito procedūrą Ispanijai ir Portugalijai. Tikrai nesu įsitikinęs, jog dabar vis dar kriziniu laikotarpiu pritaikytas viešųjų išlaidų išaldymas padės šioms šalims. Siūlyčiau, jog pranešėjas panašią nuostatą įtrauktų ir į galutinį dokumento tekstą. E, žaliųjų frakcija visada skeptiškai vertinome perviršinio deficito reikalavimų taikymą. Todėl pritarėme dokumento projekte įtrauktam teigiamam komisijos sprendimo, sprendimo nutraukti perviršinio deficito procedūrą trims valstybėms narėms vertinimui. Kartu sveikiname komisijos ambicijas mažinti valstybėms narėms specifinėse rekomendacijose teikiamų rekomendacijų skaičių. Išties per didelis komisijos siūlymų skaičius net ir pagristas geriausiais norais ar ekspertų išvadomis, nepadeda susikoncentruoti ir siekti svarbiausių tikslų. Dokumente teisingai atspindimi ir kiti ekonominės politikos koordinavimo ES lygmenių trūkumai. Nepaisant strategijos Europa 2020 tikslų nesumažėjęs, o tik padidėjęs skurdas, stagnuojančios investicijos, labai lietai kūriamos naujos darbo vietos. Tiesa, šioje vietoje pranešėjas gal kiek bereikalo ignoruoja išorės veiksnių poveikį, tokių kaip santykių su Rusijos krizė ar pasaulinė pieno krizė. Kiekvienas iš jų turėjo ženklų poveikį bent jau kai kurių valstybių narių ekonomikoms. Taip pat norėčiau pasveikinti ir pranešėjo sveikai skeptišką požiūrį į nuostatą imigracijos naudą sprendžiant nedarbo lygio problemas. Pats esu iš šalies, kenčiančios nuo didelės imigracijos ir galiu pasakyti, jog migracija geriausiu atveju duoda trumpalaikį efektą makroekonominiu lygiu. Tačiau ilgalaikiai jos padariniai migracijos kilmės šalyse yra tikrai sunkus Savo krašte matau tuštėjančius kaimus ir miestelius ir aiškiai suvokiu, kad išvykusiųjų turbūt niekas nepakeis. Vietoje kalbų apie migracijos naudą turėtumėm labiau koncentruotis į priemonės, kurios paskatintų žmonės likti gimtose vietose ir juose plėtoti konkurencingos ekonomikos elementus. Ačiū. Thank you. Uh... I don't see Miss D'Amato. Uh... Ponios D'Amato nematau, norėčiau paklausti, ar jos vardu kas nors norėtų pasisakyti. Ponos Bruo, pono Bruo taip pat nematau, ar yra dar norinčių pasisakyti, ponė Breso. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš norėčiau dar kartą pasidalinti mintimis apie tos klausimus, kurie šiandieną aptarimi rengiamame pranešime. Turiu pasakyti, kad man atrodo, egzistuoja dvi pagrindinės politikos sąjungos lygmenyje. Pirmoji jų yra kilusi iš struktūrinių fondų, iš struktūrinės politikos ir pagrindinė jos užduotis yra kurti konvergenciją tarp ES valstybių narių ekonomikų. Ir taip pat be abejo, e, tai liečia ir makroekonominį lygmenį, tuos sektorius, kurie turi būti modernizuoti ir kurie turi pritraukti investicijas. Na ir be abejo, tai apima įvairias politikas, e, tai pavyzdžiui, BŽUP, e, kaimo plėtros fondai ir taip toliau, kurie yra struktūrinių fondų dalis. Ir be abejo, tai yra įtakojama struktūrinių pokyčių žemės ūkio srityje. Tai taip pat atima ir tą išsamų požiūrį e, dėl darbo rinkos reguliavimo bei socialinės institucijas, kurios užtikrina socialinių fondų naudojimą. Kitas svarbus aspektas yra ilgalaikė politika, pažiūrėjau, septyniarių metų planas ir tos politikos rytis, kurios analizuoja e, investicijų būtinybę konkrečiuose sektoriuose. Ir be abejo, e, viskas yra pridengta prie makroekonomikos poreikių, tai atspindi verslo poreikius, yra susiję taip pat ir su socialinė, socialinė administracija. Na ir kalbant apie šias politikas, apie jų plėtojimą, tai yra tos priemonės, kurios galbūt kartais yra neteisingai naudojamos. Ir buvo padaryta tikrai nemažai klaidų, man atrodo, kad ir pranešime taip pat tai yra minima. Na ir tai yra projektai, kurie daro įtaką makroekonominių lygių. Ir be abejo daro įtaką, kalbant apie konkurencingumą, ekonomikos konkurencingumą. Ar kalbėtume apie pensijas, ar apie darbo rinką, ar socialinės sistemas. Man atrodo, kad pirmiausia ir svarbiausia yra žiūrėti į bendrą šalies ekonomikos būklę ir funkcionavimą. Suprantu, kad tai yra skirtingi klausimai. Viskas daugiau ar mažiau yra susiję, susiję su tą makroekonominė įtaka. Be abejo, reikia užtikrinti, kad būtų vykdomos investicijos į konkrečius sektorius. Tačiau, kalbant apie Europos semestrą, uh, Iš vienos pusės tarsi bandoma koordinuoti uh, valstybių narių politinę ekonomiką ir ekonominę politiką ir taip pat iš kitos pusės bandoma nustatyti, e, kokie uh, faktoriai, kokie rodikliai turėtų būti reformuoti. Na ir neretai yra bandoma pasinaudoti struktūriniais fondais, kad būtų gauta e, tų makroekonominio Europos semestro rezultatų, tačiau man atrodo, kad tai gali tik pakengti socialiniams fondams, nes visada kyla rizika, jog e, bus pasakyta, kad tie socialiniai fondai neduoda jokios naudos, nes jie nedaro kažkokios įtakos makroekonominiai situacijai. Na taip, tai padeda galbūt kalbant apie konvergenciją, kai ekonominė situacija yra, yra gera, tačiau kalbant apie dabartinę situaciją, mums reikia užtikrinti, kad e, visa Europos ekonomika taptų konkurencingesnė, ypač atsižvelgiant į Junkerio parengtą ambicingą planą. Tačiau čia reikėtų naudotis ir sanglaudos politiką, ir taip pat teritorinio konkurencingumo politiką, susijęti tai su Europos semestru, tačiau iš kitos pusės galbūt tai ir nėra tinkama priemonė, kuri gali sukurti nemažai sumaišties. Ir kalbant apie makroekonominės sąlygas ir jų susijimą, tai yra tikrai nemaža klaida. Ir e, dabar kalbame apie tai, kad bus baudžiami tie regionai, kurie vykdo savo darbą, stengiasi iš paskutiniųjų. Ir taip, suprantu, kad buvo programos, kurios buvo patvirtintos, tačiau reikia žiūrėti į realią padėtį. Ir reikėtų vertinti ne vien tik jų poveikį makroekonominiai sistemai, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Ir Kaip minėjo pirmininkė, taip pat reikia išsamių, e, gilių diskusijų, kuriuose būtų aptarta tai, kaip bus vykdomos reformos susijusios su Europos semestru, kaip bus sprendžiamos makroekonominės problemos. Tai jau yra visai kitas rytis. Ir tada, man atrodo, būtų galima galbūt susitarti dėl kažkokių tai lankščių priemonių, kurios galėtų daryti tokią platesnį įtaką. Ir tas priemonės būtų lengviau suvaldyti, nes būtų tam tikri socialiniai parametrai taikomi. Tad norėčiau kryptis į pranešėją e, ir pasakyti, kad be abejo teiksiu pasiūlymų dėl pakeitimų. Taip pat prašyčiau atsižvelgti į tuos dalykus, kuriuos minėjau. Na ir taip pat buvo kalbėta apie makroekonominės sankcijas, kurios e, taikomos valstybėms narėms. Ir reikia paminėti, kad tai neturėtų daryti įtakos socialinių fondų politikai. Tai visada buvo tokia mūsų pozicija regioninės plėtros komitete. Būtent dėl tos priežasties pasisakydavome prieš makroekonominės sąlygas nes šių dviejų politikos ryšių susijimas, man atrodo, tikrai yra nelogiškas ir nesusijęs su mūsų komiteto prioritetais. Ačiū dabar žodis ponui Van Nistelroj. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Šiek tiek pavėlavau, nes dalyvavau balsavime IMKO komitete. Na ir norėčiau pasidalinti savo mintimis šiuo klausimu. Įdomių minčių išsakė prieš mane pasisakiusi kolegė ir taip kalbėta apie tas dvi sritis, jų sąryšį ar jo nebuvimą. Be abejo, kalbant apie tą makroekonominį poveikį, natūralu, kad E, tie procesai yra susiję, juk yra pateikiamos tos rekomendacijos konkrečioms valstybėms narėms, tada e, yra įvairios priemonės įgyvendinamos ir taip toliau. Na ir įsivaizduokime jauną žmogų, kuris mokosi, baigia universitetą, tačiau neranda darbo, nes tiesiog nėra tų darbo vietų regione. Tačiau galima kalbėti apie tai, kad svarbu tinkamus sprendimus priimti jau e, kalbant apie švietimo programas. Todėl, kad jos netitinka e, esamų darbo vietų. Na ir be abejo, yra įvairių būdų, kaip būtų galima tai padaryti, kokias rekomendacijas būtų galima pateikti, kad būtų pakeista tokia situacija. Na ir esmės aš sakau už tai, ką. Man atrodo, kad tie du dalykai yra susiję. Bet to tai daro įtaką, kalbant ir apie tuos didžiuosius fondus, kuriais galima pasinaudoti. Man atrodo ir kalbant apie pranešimą. Tos konkrečios rekomendacijos yra svarbios ir natūralu, kad jos daro įtaką. Na ir dar kitas svarbus dalykas yra tai, išsiaiškinti, kaip tie ryšiai veikia, kaip tos sąsajos funkcionuoja. Ir man atrodo, kad mums reikia stengti sukurti tokias motivuojančias politikas, kurios skatintų um, ir stimuliuotų augimą. Ir man atrodo, kad taip, komitetai be abejo gali bendrauti tarpusavėje, keistis informaciją ir taip siekti užtikrinti, kad jų požiūris būtų nuoseklus. Būtent dėl to yra labai svarbu užsibriežti tuos aukštesnius tikslus kurių siektume. Tai ypač svarbu, kalbant apie bendrąją ekonominę politiką, bet to, jeigu mes kalbėtume vien tik apie sąlygas, jas nukreiptume savo dėmesį, reikėtų pripažinti, kad visų pirma įgyvendinimas turi būti teisingas, jis turi būti atliekamas tvarkingai. Ir jeigu pažvelgtume į tą pranešimą, kuris yra dabar parengtas, pamatytume, kad kiekvienai šaliai yra pateikiamos e, konkrečios rekomendacijos, taip pat yra ir tokių bendresnio pobūdžio rekomendacijų. Tačiau iš kitos pusės juk tai nėra visiškai skirtingos rytis. Juk visi sėdime vienoje valtyje. Jau ir vakar apie tai kalbėjau, kai kalbėjau apie tas politikos rytis apie mūsų politikos prioritetus, kurie yra nustatomi, nes turime dirbti kartu. Ačiū, ponia Kreil, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat turiu atsiprašyti už tai, kad šiek tiek pavėlavau. Tačiau norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių pranešėjui. Džiaugiuosi, kad jis ėmėsi tokio svarbaus klausimo. Na ir man susidarė štai koks įspūdis. Panašu, kad kai kurie kolegos mano, jog mes čia tarsi bandome paimti lėšas iš sanglaudos politikos ir pakeisti juos makroekonominiais projektais valstybėse narėse. Ir man atrodo, reikia garsiai pasakyti, kad ne, to nebus. Kalbant apie dėrybas dėl naujojo paramos laikotarpio, Buvo susitarta, kad daugiau paramos bus skirta techniniai pagalbai, taip pat naujoms priemonėms, kurių pagalba būtų teikiama ta techninė parama. Ir be abejo, vis, visada bus atsižvelgiama į valstybių narių poreikius, bus jeigu e, valstybės narės to pageidaus siunčiami ekspertai, specialistai. Be abejo, taip pat reikės atsižvelgti ir konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, bei jas įgyvendinti. Aš taip pat manau, jog pranešėjas labai teisingai komentavo e, dėl tų sumų, kurios yra numatytos. Ir E, manau, kad labai svarbu tai būtų paminėti pranešime. Ačiū. Ar dar bus pastabų, ar kolegos norėtų kažką komentuoti? Pas mus šiandieną atvyko svečių iš Europos komisijos. ECFINS e, direktorato generalinis sekretorius ir taip pat Regio direktorato generalinis sekretorius. Kas norėtų pasisakyti pirmasis? Ar galbūt tik vienas iš jūsų norėtų tarti žodį? Tai kas pasisakys tuomet? Aš e, Ivanka Lakova esu iš regio generalinio direktorato ir pakalbėsiu e, dėl sankcijų, nuobaudų ir poveikio, kokį tai turės e, valstybės narėms ir regionams. Dėl sanglaudos politikos Aš nežinau, kas e, vakar e, buvo atvykęs iš mūsų, bet reikia pasakyti, kad du svarbus dalykai yra. Pirmiausia, valstybės narės turi užtikrinti stabilią makroekonominę situaciją tam, kad būtų galima e, užtikrinti investicijų rezultatus ir sanglaudos politika dabar e, nukreipta tam, kad būtų įvyktos iš ankstinės sąlygos, kad būtų sukurtos sąlygos investicijoms valstybėse naise, nes e, mums svarbu ne tik investicijų e, politika, sanglaudos politika, bet dėl sankcijų ir sanglaudos politikos aš negaliu kalbėti apie makroekonominius dalykus susijusius su ECFIN klausimais, bet Tos sankcijos, kurios buvo minėtos, yra susijusios su 17 metų įsipareigojimais, jos nesusiję su mokėjimais. Ir tai yra susiję su 15-16 metais, e, yra išmokėtos lėšos ir šiuo metu dirbama su jomis. Žinome, kad veiklos programos e, uždėlstos buvo, vakar labai aiškiai tai buvo pristatyta, bet mes dirbame su regionais ir valstybėmis narėmis kad e, sukurtume palankės sąlygas e, veiksmingą panaudojimą lėšų užtikrinti. Taip yra vėlavimų. Kodėl dabar tik tai toks mokėjimų lygmo yra? Todėl, kad e, dėl pastarus trejus metus buvo padaryti įsipareigojimai ir sankcijos jas nesumokėjimais. mokėjimais o su tais įsipareigojimais ir mes žinome, kokia yra dabar situacija Europoje. Mums reikia suteikti svertų žmonėms, kad jie palaikytų Europos projektą. Ačiū. Dėkuoju. Pona, pone e, Ruiš, ar norėtumėte sureaguoti? Prašom. Dėkuoju. Trumpai. Pirmiausiai noriu vieną dalyką patikslinti. Aš minėjau e, padėti mano šalyje, bet e, mano nuomonėje e, tai neatsispindi. Bet jūs tikriausiai žinote, ką apie tai galvoja Portugalijos žmonės. Mes labai stengiamės ir e, siekime įvykdyti komisijos reikalavimus ir dabar nematome, nesuprantame, kodėl su mumis taip elgiamas. Mes to nesuprantame, nežinome, kodėl mums turi būti pritaikytos sankcijos, kai mes e, dirbame e, gan kryptingai ir einame teisingą linkme, kaip kiti sako. Sankcijos mano šaliai gali duoti atvirkštinį efektą, mums reikia saugaus uh, E, kelio eiti į priekį, kurį tarsi nubrėžė komisija ir mes dabar esame pasimetę. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms už išsakytas pastabas, e, pasiūlymus, taip pat kritiką. Atsižvelgsiu į tai, kas buvo pasakyta. Aš nebenoriu dabar grįžti prie kokiu nors konkrečių dalykų, tačiau vieną E, dalyką pasakysiu dėl socialinės ekonomikos. Pradžioje kolegos sakė, kad reikia daugiau dirbti su regionais vietos valdžia. Aš 24 metus buvau atsakingas už e, vieną miestą trys e, vietos valdžios institucijos e, buvo man pavaldžios ir aš mielai į tai atsižvelgsiu. Ir tas pats dėl socialinės ekonomikos tai yra labai svarbu, ypač e, ten, kur nedaug, nedėlis gyventojų tankis, pavyzdžiui, mano teritorijose. Portugalija išgyveno labai rimtą krizę. Tačiau E, konkrečių pastabų apie Portugaliją aš neįrašiau, o dėl socialinės ekonomikos pastabos taip aš pritariu tam. Tekstas turi būti tam tikros apimties, aš pats teiksiu savo pakeitimus ir norėčiau padėkoti nariams e, ir komisijos atstovams už jų pastabas. Aš taip pat tikiuosi, kad susitikę su šešėlinės penšiais galėsiu išsiaiškinti tam tikrus dalykus, kad tai bus naudinga. Uh, Taigi tiek, o dabar linkiu visiems gerų vasaros atostogų, kurie e, išvyksta. Tiek. Dėkuoju. Mm, visą posėdį šiandien galvosime apie tai, apie tuos palinkėjimus. Vertai negirdi pastabų iš salės, atsiprašome. Gerai, tęsime e, darbą. Kitas darbo tvarkės klausimas. Bendrasis ES biudžetas 2017 finansiniai metai visos, visi skyriai. Atsakingas komitetas yra biudžeto, mūsų nuomonės referentas yra ponas Vuon. Jisai šiandieną pristatys savo uh, E, nuomonės projektą. Ir noriu pasakyti, kad 22 Liepos vidudienis yra pakeitimų pateikimo terminas. Mes balsuosime rugsėjo 8 dieną, kadangi biudžeto komitetas balsuos spalio 11. -ąją. E, mes e, turime balsuoti rugsėjai dėl to, kad biudžeto komitetas spalį balsos anksčiau negu mūsų posėdis bus kitas, kaip ir ankstesnių klausimų, tokia pat situacija. Tvarkaraštis, kaip matote, mus e, spaudžia, dėl to nuomonės projektas e, nebus pateiktas kitomis kalbomis sistemoje. Prašome teikti, jeigu galima, savo pakeitimus anglų kalba, atsiųsti juos e, mūsų komiteto sekretoriatui, tokiu būdu staupytume laiko. Ir dirbsime pirmiausia su anglų kalba. Pone Vaun, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Aš esu patenkintas tuo, kad komisija parengė biudžeto projektą, šiais metais jis pasirodė šiek tiek vėliau negu įprastai, nežinau, kodėl taip atsitiko, tačiau džiaugiuosi, kad pagaliau mes gavome tą projektą. Kolegos šiame komitete tikriausiai prisimena, kad trešdalis ES biudžeto skiriamas sanglaudai ir mes žinome, kad tai yra labai svarbi investicijos priemonė. E, visoje Europos Sąjungoje. Kalbu apie sanglaudos politiką. Tai yra iš tikrųjų pagrindinė investicijų priemonė valstybėms ir regionams. Biudžetas mums yra dėl to labai aktuolus klausimas kiekvienais metais kitų metų biudžeto projektas. Aš dėl jo jau esu išreiškęs susirūpinimą dėl to, kad asignavimo mokėjimams pagal pirmą B kategoriją sumažinti 37,3 milijardo e, eurų, tai yra 13,5 procento e, mažiau lyginant su šių metų biudžete. Taigi komisija siūlo kitais metais labai stipriai sumažinti finansavimą ir Dėl šios sumažinimo e, koks kyla surūpinimas? Veiklos programos visoje ES vėlai pradėtos įgyventinti ir kitais metais turėtų paspartėti įgyvendinimas šių programų, kadangi bus patvirtinta daugiau e, projektų ir jeigu mes neturėsime biudžete pinigų įvykdyti įsipareigojams, tai gali atsirasti vėluojantis e, mokėjimai. Ši problema gali atsirasti. Vakar e, kolegos e, e, išklausė generalinio direktoriaus pono Defa ir jisai sakė, kad galbūt tokių problemų nebus, nes sumažinimas pagrįstas informacija gaunama iš valstybių narių apie įgyvendinimo uh, E, normas ir būtent dėl to komisija siūlo sumažinti finansavimą 23,5 procentų. Mes turime tikėti tuo, ką jis sako, bet mūsų komitetui būtų naudinga pamatyti analizę, išskaidytus duomenis pagal valstybių narių e, poreikius, kad mes galėtume pamatyti patys, kodėl siūloma tiek sumažinti finansavimą 33,5 procento. Ir mes E, taip pat turime reikalauti, kad taryba dar labiau nemažintų šio skaičio. Suprantu, vakar per koordinatorių posėdį buvo apsispręsta pateikti pasiūlymus, kad būtų galima atstatyti sumažinimą siūloma. E, sumažinimus siūlomus tarybos. Pagal komisijos pasiūlymą jūs paminėjote pirmininkė tvarkaraštį, turime tikrai nedaug laiko. E, Kolegos, e, tikiuosi, kad yra supažinęs su mano tekstu, pateiks pasiūlymus ir mes turime e, laikytis termino. Labai ačiū. Dabar pradėsime diskusiją su šešėliniais pranešėjais, ponė Spirakė. E, dėkoju, ponė Mihailova. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti kolegą pranešėją Jis e, atliko gerą darbą ir jis įvardino labai teisingai situaciją. Man tai labai svarbu. Ir keletas dabar pastabų dėl pranešimo. E, aišku, kad e, vėluojantis mokėjimai šį problemą mus vis pasivys ir nuo to jos kentėsime nuolat ir nuolat. Aš e, galiu pasakyti, kad aš biudžeto komitete buvau e, pranešė ir tą patį mes matėme ir anksčiau. Tai kažkas yra struktūriškai neteisingai, kaip komisija, pavyzdžiui, tvarkosi su struktūriniais fondais ir kaip apibrėžtas yra mokėjimų procesas. Mes turime daugiau dėmesio tam skirti ir paraginti komisiją parengti veiksmingus sprendimus universitetai, MVI, vietos regionė valdžia, visiems tiems subjektams reikia skubę ES lėšų ir negalime sauliaisti, kad vėluotų mokėjimai. Kitas dalykas - supaprastinimo poreikis. Taip, mums to reikia. Taip, naudos gavėjams to reikia. Ir mes turime kažką tikrai daryti. O ne tik tai komitete. E, kalbėti apie pranešimus ar renkti pranešimus, kurie nėra labai naudingi ir kurių teisėkuros poveikis nėra didelis. Aš norėčiau pasveikinti kolegą Von, nes jis ėmėsi labai pragmatiško požiūrio, rengdama šią nuomonę. Ačiū. Pone Tomašič, kita mūsų šešėlinė pranešėja. Dėkui. Pirmininkė, mes džiaugiamės E, šią nuomonę ir taip pat e, tuo, kad komisija siekia įgyvendį strategiją, kai biudžetas bus orientuotas į rezultatus. Ir reikia taip pat tikėtis, kad ES finansavimas bus supaprastintas, ypač e, gyvendant ES finansuojamus projektus, juos valdant. Tačiau mokėjimų lygis numatytas pagal pirmą B kategoriją ne pakankamas, kad būtų patenkinti visi lėšų išmokėjimo poreikiai. Taip, man atrodo, kad reikia e, prognozuoti pajamas, kad valstybės narės žinotų e, laiku, kokie bus įnašai ES biudžetą. Taip pat pagal 1B kategoriją atsiranda atotrukis tarp e, asignavimų mokėjimams ir įsipareigojams e, nuo 2 milijardų 16 metais iki 16,3 milijardų 17 metais. Europos struktūrinių investicinių fondų įgyvenimo lygmuo turi padidėti 17 metais ir reikia, kad pakankamai būtų numatyta biudžeto lėšų, kad būtų galima sureaguoti tą padidėjimą. Taip pat bijomasi, kad vėluojantis mokėjimai gali nukentėti, kad bus neapmokėtos sąskaitos antra daugiametės finansinės programos pusė. Aš esu šešėlinė pranešėja Aldė vardu, taigi pristatysiu savo nuomonę Aldė frakcijos vardu, bulgariškai pasisakysiu. Aš pirmiausiai norėčiau padėkoti mūsų pranešiai už pragmatišką, gerą, sveiką požiūrį, rengiant nuomonės projektą, bet taip pat norėčiau išsakyti savo susirūpinimą rimtą dėl to, kad e, biudžetas numatomas bus sumažintas labai e, ženkliai 23,5 procento lyginant su šiais metais. Kadangi įgyvendinimo e, lygmuo sanglaus programų šiuo metu yra labai žemas, mes tikimės, kad įsisavinimas struktūrinių ir e, investicinių fondų kitais metais pasieks maksimalų lygmenį. Todėl reikės daugiau e, pinigų. Todėl noriu pasiūlyti E, numatyti pakankamą finansavimą e, įsipareigo, asignavimams įsipareigojams ir e, asignavimams, mokėjimo asignavimams kitų metų biudžete. Tam, kad neatsirastų skolų Labai svarbu užtikrinti e, deramą finansavimą, gerą e, biudžeto valdymą gyvenant programas ir kuriant darbo vietas. Jeigu nepavyks įgyvendinti tų programų, tai tuomet e, nepavyks pasiekti mums sanglaudos tikslų pagal strategiją Europa 2020 ir tai gali pakengti visos šios politikos patikimumui įsipareigojimai pagal šią strategiją yra nepaprastai svarbus, norint užtikrinti mūsų piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Europos komisija ir valstybių narių vyriausybės turi įvertinti visas programas, E, įgyvendinamas, e, atlikti tarpinį vertinimą ir, pavyzdžiui, jeigu kažkas nepasteisina, reikia atlikti korekcijas ar lėšas skirtas e, nukreipti kitas programas. Galvojant apie tai, kaip spręsti problemas, Europos komisija turėtų aktyviai dirbti su valstybėmis narėmis, kai, pavyzdžiui, reikia keisti veiklos programas tam, kad užtikrinta būtų geresnė sąveika tarp struktūrinių ir sanglaudos fondų ir kad būtų galima įveikti iššūkius susijusius su pabėgėlių krize, saugumo dalykais. Komisija turėtų užtikrinti papildomumą, sinergijas e, tarp įvairių fondų, įskaitant e, strateginių investicijų fondą ir taip pat reikėtų uh, identifikuoti galimą finansavimą iš įvairių šaltinių. Ir galiausiai reikia pasakyti, kad labai svarbu, kad valstybės narės galėtų įsisavinti visas numatytas lėšas iš visų šaltinių ir derinti biudžeto finansavimą su privataus sektoriaus finansavimu tam, kad būtų galima užtikrinti biudžeto daugiklio poveikį. Ar kitų yra šešėlinių pranešėjų? Ponas e, Ropė, jūs kalbate pono, ponios Vanos vardu, prašom. Ačiū pirmininkė Monikos Vanos, e, žalių šelnis pranešėjas vardu. Noriu perduoti jos atsiprašymą už negalėjimą dalyvauti šios dienos posėdėje. Kartu noriu padėkoti už gerai parengtą pranešimą ir noriu keletą komentarų apie jį pateikti. Pranešimo projektas ragina labai tinkamai ir toliau paprastinti ES finansavimo taisyklės. Tai pagristai yra įvardyjama svarbia strategijos Europo 2020 įgyvendinimo priemonė reikalinga užtikrinti išmanų, darnų ir įtraukiantį augimą. Svarstomas dokumentas tinkamai pabrėžia sanglaudos politikos svarbą bei deramai įvardyja iššūkius, kylančius dėl vėluojančių mokėjimų. Mes stipriai remiame šį pranešimą. Kartu noriu pabrėžti, kad tik techninis nacionalinių vokų suvienodinimas atliekamas remiantis tik vėliausiais statistiniais e, duomenimis bus itin naudingas labiausiai krizės paliestomis šalimis - tai Graikijai, Ispanijai, Italijai, Kiprui. To žingsnis gali būti vardyjamas kaip solidarumo gestas iš gerus rodiklius rodančių šalių pusės, tokių kaip Čekija, Estija, Kroatija, Slovenija, Švedija ar Lietuva. Todėl mes turėtume pareikalauti, kad ši papildoma parama būtų išleista srityse, teikiančiose papildomą europinę pridėtinę vertę. Tai yra jaunimo užimtumą, pabėgėlių ir migrantų bei darnios plėtros srityse. Nuomonės projekte taip pat pasigėdome raginimo efektyviau išnaudoti sanglaudos politiką prisitaikymui prie klimato kaitos. Su klimato kaita susijusias išlaidos taip ir lieka stagnuoti ties 20 procentų riba, kas yra ganėtinai kuklu bent jau COP20 susitarimų kontekste. COP21 susitarimų kontekste. Taip pat norėtume atkreipti dėmesį ir į galimybę labiau akcentuoti su lygiomis lyčių galimybėmis susijusius aspektus visame biudžeto projekt, procese. Dar kartą dėkoju už gerą pranešimą ir perdodu mūsų šešėlinis pranešėjas bei visos frakcijos susidomėjimą ir toliau tęsti bendradarbiavimą. Ačiū. Thank you. Uh, other colleagues, would you like to take a floor? Mr. Van Nistelrooy. The floor is yours. And then Mr. Buda. Ponas Van Nistelrooy, prašom. Dėkoju. Labai ačiū už šį išsamų tekstą. Galbūt galėtume susijęti šį e, tekstą su mūsų pasiūlymų dėl rezoliucijos, dėl daugiametės finansų programos. Tai yra, kad neturėtų būti gražintos lėšos valstybėm narėm, jei ne visos jos yra sunaudotos. Turime patvirtintą tekstą šią temą, tekstą, kuris skirtas, e, kuris yra pranešime dėl vidurio, dėl laikotarpio vidurio peržiūros. Ir galbūt tą formuluotę galėtume ir į šią nuomonę įtraukti. Tai padėtų mm, spręsti ir tą uždėlstų mokėjimų problemą. Taigi galbūt reikia tą tekstą dėl to, kad lėšos netu, nepanaudotos lėšos neturėtų grįžti tom valstybėm narėm, kurios daugiausiai sumokėjo ES biudžetą. E, taigi, kad jos būtų, tos nepanaudotos lėšos būtų panaudotos tiem mokėjimo asignavimam padengti. Ir norėčiau paklausti pranešėjo, ar jam atrodytų logiškas toks pasiūlymas ir primtinas. Dėkui, ar būtų daugiau komentarų? Atsiprašau, užmiršau jūs, ponė Budai. Dėkui, pirmininkė. Aš esu šešėlinis pranešėjas ir noriu pasakyti, kad kyla rizika dėl to, kad finansavimas iš sanglaudos fondų mažinamas 33, 23,5 e, procento. Tai yra tikrai komisijos padaryta klaida. Yra valstybių narių, kuriuom labai reikia sanglaudos lėšų. Dėl to nelabai galiu suprasti, kodėl buvo nuspręsta tas lėšas taip drastiškai nukirpti. Komisija tik tai viską karpo bet negalime kalbėti apie daugiau Europos, jei lėšų yra vis mažiau. Europa jaučiama pirmiausia per savo projektus ir programas. Dėkui. Ar būtų kitų komentarų? Tada suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui ponui Žurė iš regionų generalinio direktorato. Dėkui, pirmininkė, aš esu Filip Žuė, e, padalinio vadovas atsakingas už bendrą finansų valdymą. Regio generalinėme direktorate noriu padėkoti parlamentaram už išsakytas nuomonės ir komentarus ir norėčiau paaiškinti, kaip mes tuos skaičius gavome. 17 metų sanklaudos politika yra pereinamajame laikotarpyje, nes ženkliai mažėja senųjų programų iki 13 metų skaičius ir didėja naujų programų, bet nelabai daug. Ir naujom programom mes trim 3 procentais padidinam. O kalbant apie senasias programas iki 13, met, iki 13 metų, šiandien mes planuojame, šiemet mes planuojame apmokėti jų e, tarpinės sąskaitas, o kitais metais tik pradėsim 7-13 metų programų užbaigimo procesą. Ir užbaigimo dokumentų pateikimas baigėsi 17 metų kovo mėnesį, tai 17 metais ne visos, tik dalis tų programų iš 7-13 metų laikotarpio bus uždarytos, o dalis jų bus uždarytos, užbaigtos tik 18 metais. Nors lyginant, pavyzdžiui, su dešimtų metų situacija, tai tikimės, kad greičiau dabar tos programos bus užbaigtos. Mes palankiai į tai žiūrime. O dabar kalbant apie naujas programas 14-20 metų laikotarpiui, tai jom finansavimas yra 33 procentais padidintas. Ir mes e, čia E, savo darbą remiame ankstesnio laikotarpio praktiką ir tikriname šią e, situaciją, e, tikriname savo planus su valstybių narių prognozėmis. Ir paklausa, prašymai, lėšom yra mažesni negu kad valstybės narės buvo prognozavę, nes paprastai tos valstybių narių prognozijas yra šiek tiek didesnės negu realiai. Taigi mes manome, kad tai, ką mes siūlome, tas biudžetas tikrai aiškiai didina naujų programų kompensavimo lygį Ir kalbant apie biudžeto prognozes, mes dirbame sparčiau lyginant su praėjusiu laikotarpiu. Taigi tų karpimų, kaip jūs minėjote, nėra. Pranešėjas minėjo čia valstybių narių prognozes, kad jų turėtų būti prašoma bet komisija yra pateikusi tokias prognozes vasario mėnesį ir galime dabar jum pateikti e, tokios informacijos papildomai ir paaiškinti, kaip mes pagal valstybių narių prognozes prognozuojame mm, asignavimų poreikį. Taip pat noriu pasakyti, kad daugiametėje finansų programoje kalbant apie mokėjimų maržą, dabartinėje programoje yra galimybė perkelti mokėjimo signavimus iš vienų metų į kitus. Taigi mes tikrai turėsime e, turėti galimybę išlyginti tą mokėjimų situaciją, kad atitiktume poreikį ir ypač patenkintume sanglaudos politikos poreikį, tai yra, kad kai gausime mokėjimo prašymus, turėtume lėšų. Dėkui. Norėčiau padėkoti visiems už komentarus, kolegos nemažai e, dalykų paminėjo, iškėlė ir naujų temų. E, buvo paminėtos lėšos reikalingos sprendžiant e, pabėgėlių krizę, prast, paprastinimo klausimai. Ir taip pat buvo kalbama apie tai, kad neišleistos lėšos neturėtų grįžti tiem e, tom valstybėm narėm, kurios daugiausiai sumoka ES biudžetą. Aišku, mes čia daugiausia orientavomės į tą siūlomą 23,5 Mm, procentų sanglaudos fondo lėšų mažinimą, kurį siūlo komisija ir iškėlėme užsilikusių mokėjimų problemą. Mūsų prognozijas rodo, kad tie nesumokėti, mm, kad tos neapmokėtos sąskaitos jų skaičius tik didės ateinančiais metais. Išgirdome komisijos paaiškinimų apie tuos e, karpimus 23,5 procentų. Turėtume dar pasigilinti į šį klausimą. Ir jūs ir aš pasiūlysime pakeitimus, kad tos nukirptos lėšos būtų kažkaip kompensuojamos. Thank you. Thank you very much. Ačiū labai. Galime baigti šio klausimo aptarimą. Na ir galime toliau tęsti darbą. Pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Pono Čikų parengtas e, nuomonės projektas Europos Sąjungos solidarumo fondas vertinimas. Nusprendėme pasinaudoti galimybę parengti nuomonę savo iniciatyvą, kurioje būtų vertinamas ES solidarumo fondas. Na ir pirminės mintis susijusios su šiuo pranešimu jau gegužės 24-ąją ponų Čikų buvo pristatytos. E, biudžeto e, ir komitetai rengia taip pat savo dokumentus, o mes savo komitete balsuosime spalio mėnesį greičiausiai. Tad galime nustatyti pakeitimų teikimo terminą. Tai bus Liepos 19, antradienis iki pietų, iki 12 valandos. O dabar žodis ponui Salvatoriu Čiku. Pristatykite savo nuomonės projektą. Ačiū labai gerbiama pirmininkė. Dėkuoju už suteiktą žodį. Kaip žinia, 2015 metais komisija parengė ataskaitą, kurioje buvo kalbama apie solidarumo fondo naudojimą 2014 metais. Tai buvo išsamus dokumentas ir padėjo geriau įvertinti solidarumo fondo priemonės veiksmingumą. O dabar mūsų komitetas nusprendė parengti nuomonę savo iniciatyvą, kaip kad teisingai pirmininkė ir minėjote. Na ir ši tema yra susijusi su įvairiomis stichinėmis nelaimėmis, katastrofiniais potviniais ir taip toliau. Ir taip pat su jų pasiekmių suvaldymu. Tačiau čia yra keletas etapų. Pavyzdžiui, stichinės nelaimės kurios e, e, e, reiškia, jog bus teikiama tarptautinė ir nacionalinė pagalba. Tai yra susiję su pagalba, kuri teikiama aukoms, taip pat žalos atlyginimu. Ir užtikrinimu, kad žalos atlyginimas būtų pagrystas Taip pat svarbus yra ir tų intervencijų ar pagalbos greitis, taip pat prevencijos politika. Taip pat solidarumo fondo susijimas su tokiais fondais, kaip, pažiūrėjau, Sanglaudos fondas. Noriu pabrėžti, kad svarbus yra ir veiksmingas bendradarbiavimas tarp nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų, siekiant jog nebūtų uždelstas reagavimas įvykusias tikinės nelaimės, kurios yra didžiulė nelaimė tiek ir vietos žmonėms, bet to taip pat reiškia, jog vietos valdžios institucija susidurs su neplanuotomis išlaidomis. Buvo numatytas dešimties savaičių terminas, e, per kurį vietos ir regionų valdžios institucijos galėjo pateikti savo nuomonės dėl rengimo dokumento, tačiau to laiko nepakank, nepakako. Na ir kalbant apie 14 metų reglamento peržiūrą, buvo skirtas 14 savaičių terminas, tačiau to taip pat nepakako ir per tą laiką dažniausiai vietos valdžios institucijoms pritrūksta laiko, kad būtų parinkti reikalingi dokumentai Na ir jeigu būtų skirta daugiau laiko, manau, kad būtų galima geriau parinkti dokumentus, tačiau be abejo iš kitos pusės m, greitis taip pat yra svarbus. Ir svarbu, kad e, būtų primti reikalingi sprendimai ir valstybių narių lygių, ir komisijoje, kad finansinė parama būtų kuo greičiau suteikta. Ir taip pat svarbu užtikrinti, kad aukos nukentėjusios nuo tų stikinių nelaimių nesijaustų paliktos nuo šalyje. Ypač tokios nelaimės skaudžiai paliečia ta šalis, kurios jau ir taip kenčia nuo finansinės krizės. Pavyzdžiui, 13 e, metais Sardinijoje įvyko didžiulis potvinis, buvo nemažai žuvusiųjų, taip pat keli šimtai žmonių patyrė vienokio ar kitokio pobūdžio žalą, tačiau suteikta pagalba padėjo sumažinti tą neįgiamą poveikį. Taip pat ir Kroatijoje įvyko nelaimė 13 metais. Ir ten septynis mėnesius po dokumentų pateikimo reikėjo laukti paramos, o kol žmonės nukentėję nuo nelaimės sulaukė piniginių kompensacijų prireikė net pusantrų metų. Be to neretai vėluoja lėšos skirtos ir prevencinėms priemonėms ar uh, E, tų regionų, kurie patyrė žalą atstatymui ar rekonstrukcijai. Tad tiesiog vėluojama pasinaudoti galimybę tinkamu laiku suteikti pagalbą. Galbūt padėtų šio fondo susijimas su sanglaudos fondu, nes tai yra didžiulės išlaidos ir labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą tarp sprendimą, sprendimus priimančių lygmenų. Reikia užtikrinti ir didesnį skaidrumą, kalbant apie lėšų valdymą. Svarbus yra ir glaudesnis bendradarbiavimas tarp sprendimus priimančių institucijų. Svarbu, kad ir komisija kuo greičiau gautų reikalingus prašymus. Svarbus yra ir bendradarbiavimas tarp vietos ir regionų valdžios institucijų valstybėse narėse. Lygiai taip pat svarbu užtikrinti geresnę komunikaciją su visuomenė, kad suinteresuoto šalį žinotų, kokias procedūras e, reikia atlikti, teikiant prašymus. Tad svarbus yra geresnis keitimasis informacija, Turiu pasakyti, kad kolegų jau anksčiau atliktas darbas buvo itin naudingas, jis buvo kokybiškas, konkretus. Vis dėlto kalbant apie pakeitimus, galima juose paliesti ir kitas rytis, tai yra procedūrų pagreitinimas pavyzdžiui. Ir tam yra paprasta priežastis. Jeigu kažkoks asmuo asmeniškai susiduria su stichinė nelaime, ar tai daro įtaką jo darbo vietai ir jeigu pinigus jis gaus tik po metų ar dviejų, tada jų greičiausiai teks konstatuoti, kad žala yra nepataisoma ir ta pagalba nebeatneš didelės naudos ypač atsižvelgianti tai, kad bus prarasta ekonominė veikla, iš jos gaunamos pajamos, tad teiksiu pasiūlymų dėl pakeitimų ir šio klausimu. Tęsime su šešėliniais pranešėjais, dabar uh, e, ponė Kreil, jie pono Pikalo vardu pasisakys. Ačiū labai. Mūsų šešėlinis pranešėjas negalėjo šiandieną atvykti, tad manęs buvo paprašyta pristatyti pakeitimus angliškai. Visų pirma, norėtume padėkoti pranešėjui už jo atliktą darbą ir parengtą pranešimą. Nuo praėjusių metų Liepos ir fondo sukūrimo 3,8 milijardai eurų buvo išmokėti iš solidarumo fondo. Buvo 69 prašymai iš 24 e, valstybių narių ir ne valstybių narių. Po keletos bandymų ir komisijos pasiūlymų buvo uh, 2014 metais patvirtinti e, nuostatų pakeitimai, buvo numatyti iš ankstiniai mokėjimai ir daugiau laiko buvo skirta šalims e, e, pateikti dokumentams. Taip pat buvo patikslintos tinkamumo taisyklės ir daugiau dėmesio buvo skirta stichinių nelaimių prevencijai. Nepaisant to, vis dar mokėjimai vėluoja Ir net ir atlikus reformą, mažiausiai nuo 8 iki 10 savaičių prireikia, o praktikoje neretai nuo 6 iki 8 mėnesių. Man atrodo, kad reikėtų padidinti fondo išteklius, kad būtų galima padengti didesnę žalos dalį, nes dabar nuo 3 iki 4 procentų žalos yra padengiama. Taip pat reikėtų paraginti užtikrinti didesnį skaidrumą, panaudojant skirtas lėšas per numatytą laikotarpį. Galiu pritarti pranešėjui, kuris kalbėjo apie stikinės nelaimės ir apie tai, kad viršnė riba turėtų būti nustatyta ties 1 procentu bendro vidaus produkto. Taip pat, man atrodo, reikėtų daugiau dėmesio skirti sėkmės ir nesėkmėms pavyzdžiams praktikoje ir užtikrinti, kad fondas ateityje turėtų dar tokį stipresnį turinį ir stipresnę viziją. Ir paskutinis dalykas, kalbant apie migracijos krizę, aš manau, jog E, tai turėtų būti atskirta nuo šio vertinimo, nes tam yra skirti kiti fondai, o solidarumo fondas yra orientuotas labiau į stichinės, gamtinės nelaimės. Pateiksiu taip pat keletą pasiūlymų dėl pakeitimų, kurie atspindės mano pastabas ir nekatrauju ir toliau dirbti kartu su jumis. Ir dar baigdama norėčiau palinkėti kolegoms gerų atostogų, nes šiandieną pasisakau paskutinį kartą prieš atostogas. Tad tą progą norėčiau pasinaudoti ir palinkėti visiems gero polsio. Ačiū. Pritariu ponui Ruesui. Dėkuoju. Nematau pono parembos. Pone Van Miltenburg, prašom, šešėlinis panašies esate. Labai ačiū. Aš iš tiesų noriu padėti pranešėjai už naudingą pranešimą. Mes suprantame, kad paskutinė reforma šio fondo yra žingsnis teisingą linkme. Nuo 2014 metų daug kas pasikeitė, tačiau galbūt tai pats geriausias nėra laikas e, daryti pokyčius. Ir aš norėčiau paminėti svarbiausius dalykus - prevencijos svarbą greitis e, reagavimo ir e, slengščio sumažinimas. E, sparta. Reikia ją padidinti, reikia sureaguoti kaip galima greičiau ir išmokėti lėšas greitai, kad tai turėtų poveikį. Europos parlamentas ir taryba dėrėjos ilgai, bet reikia vengti to, kadangi tai neduoda gero poveikio nei teritorijų atkūrimui, nei piliečių gyvenimui. Svarbiausias dalykas atsiras e, dar daugiau turbūt na, gaivalinių nelaimių ateityje ir reikia prevenciniams veiksmams numatyti daugiau galimybių. Reikia taip pat novatoriškų projektų, kurie mažintų būsimų krizių poveikį reikia kovoti su e, gyvybių praradimu, kovoti su to, kad žūsta žmonės. E, toliau, keturioliktas punktas. Jame sakoma, regionių e, nelaimių atveju išmokama vien, nedaugiau kaip vienas procentas nuo to šalies BVP Aš nežinau, koks yra to rezultatas ar poveikis. Jeigu mes nežinome, koks tas poveikis, tai neaišku, ar galime sakyti, ar intervencijos turi tęstis. Taip pat buvo minimas ryšys su pabėgėlių ir ekonominė krize ir koks bus to poveikis, bet šiuo metu reglamente nematome daug nuostatų dėl solidarumo gamtinių nelaimių atveju. Kaip įvertinsime e, regiono reagavimo pajėgumus? Manau, kad galimybė yra mažinti biurokra... Reik... kelias būtų mažinti biurokratiją, o ne daryti atvirkščiai. Ir nežinau, ar regionai ištikus nelaimė tikrai atitiks tą vieno procento reikalavimą. Mes turime pasižiūrėti į uh, praeitį pasižiūrėti, e, kokie rezultatai taip pat galbūt reikia pasilikti porą metų, kad galėtume gerai įvertinti, kaip veikia naujasis reglamentas. Labai svarbu padėti kaip galima greičiau regionams, taip pat labai svarbu, kad regionai ir toliau investuoti, nes geriau užkirsti kelią negu gydyti. Toliau ponia Valina. Jos nėra salė, ne? Atsiprašau, neišgirdau jūsų pirminkės sveiki. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už pasisakymą, už darbą. Manau, kad solidarumo fondas yra priemonė, kuri yra nepaprastai svarbi daugumai ES piliečių. Ir e, gali būti, kad E, per ateinčius metus e, šis fondas taps priemonė, kuris e, leis mums kovoti su klimato kaitos padariniais ar padengti nuostolius įvykus kitoms gaivalinėmis nelaimėms. Noriu pasakyti, kad pasitaikė tam tikrų klaidų, Pavyzdžiui, neteisingai kodas nurodytas komisijos ataskaitos 14 metų ir mm, regionų komiteto 13, ne 15 metų yra ataskaita. Taigi tokios kelios e, klaidos tekste. E, mes e, galvojame, kaip galbūt reikia pagerinti pranešimą, nes reikia mūsų nuomonė solidarumo fondo apriepti ir tikslus prapleisti, apimant ir humanitarinės e, nelaimės nes pavadinimas fondo yra solidarumo fondas, taigi galima galvoti apie tai, kaip finansuoti įvairią veiklą. E, mes galvojame taip pat apie pakeitimą, galvojant į e, slengsnės e, sumas, rodiklius, nes reikia užtikrinti, kad vargingesni regionai ir šalys, netokios turtingos, galėtų pasinaudoti fondo lėšomis. Taip pat reikia proporcinės sistemos. Šiuo metu progresinė sistema yra taikoma, kai e, turtingesnės zonos užsitikrina tą aukštesnę slengstinę ribą. E, progresinis principas taikomas daugelį fiskalinių sistemų, daugelį valstybių narių dėl lėšų atidėjinių 500 milijonų e, nuo atsiradimo 2002 metais fondo. E, vis tik tai klimato kaita rodo, kad nelaimių daugies. Ir manau, kad reikia padidinti e, finansavimą iš šio fondo, reikia numatyti didesnės, didesnį lėšų kiekį pačiame fonde. Mes pateiksime pakeitimų dėl regionų, kurie kentėja yra nuo nelaimių. Ir dar noriu paminėti vieną taip pat svarbų dalyką pabaigai. E, lyčių lygybės e, nuostatos. Moterys žinome, kad e, dažnai būtent moteris nukenčia nuo gaivalinių nelaimių, gamtinių nelaimių. Ir tarptautinės organizacijos yra parengusios daug ataskaitų, pavyzdžiui, jungtinės tautos, tarptautinė jungtinių tautų strategija skirta nelaimių prevencijai, akcentuoja taip pat e, lyties aspektą, sakoma, kad reikia e, įtraukti lyties aspektą į visas politikos priemonės susijusias su rizikos mažnyma. Taip pat e, reikia nepamiršti švietimo, mokymo, dalykų ir um, tarptautinė e, vystimosi organizacija mini ir Pasaulio banko ataskaitą E, dokumentą, kuris taip pat nurodo, kad moteris dažniausiai nukenčia ištikus nelaimėms ir e, jeigu bus deramai atsižvelgta į lyties aspektą, tai gali prisidėti prie geresnio e, tvarkymosi su pasiekmėmis, gali apsaugoti daugiau gyvybių ir norėčiau padėkoti Jums. Manau, kad mes užtikrinsime bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir noriu dar palinkėti visiems gerų atostogų. Ponas Ropė. Tie kolegai Čikų už puikiai parengtą pranešimo projektą. Europos solidarumo fondas yra įsteigtas su kilniu tikslu - suteikti skubę paramą nuo gamtinių nelaimių nukentėjusiems valstybėms narėms ar jų regionams. Svarstamas pranešimas gerai iliustruoja, kad taip ir daroma, nors nebetrūkumų. trūkumų. Noriu pateikti keletą pastabų. Šiek tiek keista, tik 16 metų viduryje svarstyti fondo veiklos ataskaitą už 14 metus ypač turint omeny nedidelį fondo gautų prašymų ir finansuotų paraiškų skaičių. Manyčiau, šį aspektą pranešėjas galėtų labiau akcentuoti savo pranešime. Netgi vertėtų tiesiogiai paklausti komisijos, kokios yra tokio dėlsimo priežastys jie jos neįvardėjamos net pačiame fondo ataskaitos pranešime. Klausimų dėl fondo veiklos efektyvumo kyla ir daugiau. 2014 m. ataskaitoje aiškiai matoma, kad kai kurios atvejais, pavyzdžiui, Slovenijos, skubi parama yra išmokėta praėjus daugiau nei metams nuo to, kai jos paprašoma. Kiek tokia parama atitinka skubios pagalbos apibrėžimą? atskiras klausimas, kaip ir tai, kodėl komisija ataskaitoje nepaaiškina, kodėl skubios pagalbos suteikimas užtrunka daugiau nei metus. Esu įsitikinęs, jog mes savo pranešime turime paraginti komisiją pateikti tokių vėlavimų priežastis ir nurodyti, kokiu priemoniu jį imasi tam, kad sumažinti tokį vėlavimą. Antras dalykas, kas krenta į akis, didžiulis kartais 10 procentų siekiantis netinkamų išlaidų procentas kai kuriuose valstybėse narėse. Komisija ir atitinkamos valstybės narės turėtų paaiškinti, kas tai sąlygoja administracinių gebėjimų trūkumas, procedūrų sudėtingumas ar dar kas nors. Juk kai kuriame operatyvę e, europinę pagalbą mes turime būti įsitikinę, jog ją skirstantis žmonės nešvaistys laiko dvėjodami, ar jų sprendimai paskui bus pripažinti teisingais ar ne. Taip pačiame pranešime mes pasigėdome ir ilgalaikių darnumo orientuotų požiūrio. Netgi kalbant apie nelaimių padariniams kompensuoti skirtą fondą, manyčiau, reiktų akcentuoti ir gamtinių katastrofų prevencijos, prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės. Į darnios ekosistemos kūrimo orientuotos prevencinės priemonės turėtų tapti prioritetų svarstant paramą atkūrimo darbams. Kartu norėčiau pasveikinti kolegą Čikų į pranešimą sėkmingai traukus nuostatas dėl poreikia derinti solidarumo fondo lėšas su struktūrinių investicijų fondų parama. Finansinių instrumentų lankstumas, kaip rodo patirtis, gali labai daug prisidėti prie jų efektyvumo ir atitikimo vietos gyventojų poreikiams. Ačiū. Thank you. Uh, we continue now with the uh, colleagues who expressed their wish to... E, kas dar iš kolegų norėtų pasisakyti? Prašom. Dėkoju už suteiktą žodį. Kaip Čekijos Respublikoje viskas vyksta. Mūsų šalyje buvo labai dideli potviniai. Aš tuo metu buvau to regiono mero pavaduotojas. Europos komisijos pirmininkas sustiko su mūsų premjeru apsilankę Čekijoje tada ir mums tai buvo nemaža solidarumo išraiška ir gavome paramą iš ES solidarumo fondo, už ką esame labai dėkingi. Nors tada dar nebuvome ES nariai. Taigi noriu pasakyti, kad šis solidarumo fondas turėtų būti fondas, e, kurio lėšos būtų sparčiai naudojamos nelaimių atvejais, nes jei atsitinka nelaimė ir lėšos skiriamos iškart, tai jų vertė yra dvigubai didesnė negu dėlsiant ir daug vėliau skiriant paramą. Taip pat aš pritariu pranešėjui dėl to, kad turime siekti, kad nebūtų per daug biurokratinės naštos, nes tai netitinka šio fondo dvasios. Aš suprantu, kad turime tikrinti, bet turime užtikrinti ir pasitikėjimą Europos Sąjungą. Ir jos institucijomis. Ir tai, kad jos, tos trys institucijos, ES institucijos veikia kartu, tai leidžia mažinti biurokratizmą. 16 metais negalime jau naujų taisyklių siūlyti, nes jau peržiūra yra atlikta, bet turime pabrėžti, kad ES solidarumo fondas labai svarbus Europos piliečiams, nes Jie mato, kad nelaimės atveju nėra palikti be pagalbos. Įdomu buvo išgirsti kolegų komentarus, kad moteris yra labai pažeidžiamos nelaimingų įvykių atvejais ir daugiau moterų esant nelaimėms žūva. Tai manau, kad tą galėtume įtraukti į pranešimo projektą. Pone Tomašič, dėkui, ponė pirmininkė. Europos solidarumo fondas yra veiksminga priemonė įkurta 2002 metais ir siekianti padėti nelaimę ištiktiems regionams Europoje po didelių potvinių centrinėje Europoje. Ir dabar šis fondas vaidina svarbu vaidmenį, padedant nukentėjusiems tai yra ir solidarumo simbolis. Aš dėl to manau, kad paraiškų pateikimas po nelaimingų atsitikimų katastrofų turėtų būti supaprastinamas, kad būtų galima kuo greičiau skirti paramą 13 metais e, potviniai Kroatijoje. Buvo ir iškart kitą dieną buvo atsiųsta maisto ir rūbų pagalba, bet būstų galimybių, kur apsigyventi, reikėjo palaukti. Buvo atstatyti žmonių namai, bet nebuvo atstatytos įmonės. Namai atstatyti, bet įmonių nebėra ir žmonės turi išvažiuoti į Austriją, į Vokietiją, kad rastų darbą. Taigi ne tik gyvenamąjį būstą turime atstatyti, turime atstatyti ir įmonės. Ponas Manskur. Norėčiau padėkoti pranešėjui už geras idėjas, kurių yra šiame pranešime. Aišku, kad ES solidarumo fondas labai svarbus, aš esu iš Antilų Noriu pasakyti, kad pas mus buvo trys ciklonai netaip seniai praėję. Buvo sausrų, taigi mums labai svarbu, kad yra toksai solidarumo fondas ir kas mums dar svarbu ir džiaugiuosi, kad e, pranešėjas tą paminėjo, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą prevenciją o šio fondo lėšos turėtų būti mobilizuojamos daug sparčiau. Nes jie reikia laukti mėnesių mėnesius, kol gausime kompensacijas, tai gyventojams sukelia labai daug problemų. Nes jie jau yra nukentėję nuo katastrofų. Aš irgi pateiksiu savo ruoštų pakeitimų, kad dar galėtume papildyti šį tekstą, kuris mano nuomonė yra labai geras ir pateikia daug informacijos. Dėkoju, ar būtų daugiau komentarų, ponas Vandis Telroj. Dėkoju. Norėčiau padėkoti kolegai už samoningumą rengiant šį pranešimą ir už tai, kad atsižvelgta į praktinius dalykus. Ir norėčiau pabrėžti, kad reakcija turėtų būti greitesnė. Ta sako daug kas. Bet iš kitos pusės turėtume neužmiršti ir katastrofų ar kitų stikinių nelaimių masto. Nes yra įvairios stikinės nelaimės kuo daugiau bus katastrofų, tai tuo mm, skiriamos kompensacijos mažės. Netaip seniai Niderlanduose buvo labai didelės audros. Ir kai kuriuose regionuose dėl to net sustojo gyvenimas. Ką ES čia gali padaryti? jį um, reikalavimai uh, paramai gauti yra per daug dideli ir tada tokiu atveju mm, nebuvo galima Niderlanduose pateikti um, prašymo paramai. Tai galbūt galėtume kaip nors pagal skirtingą katastrofų lygį ir tas, mm, tos prašymo reikalavimus, um, prašymo pagalbai reikalavimus atitinkamai uh, priderinti. Taigi šis pranešimas yra geras, bet galbūt kalbant apie tuos procentinius dydžius, tų ribų prašymams pateikti nustatymą, galbūt galėtume aiškiau šiuos dalykus pasiūlyti diferencijuoti. Dėkoju, daugiau niekas žodžio neprašo. Sutiksiu žodį komisijos atstovui ponui Vachter iš regionų generalinio direktorato, atsiprašau, jei netinkamai ištariau pavardę. Taip, dėkui, aš esu Johannes Vachtė, aš iš regioninės politikos direktorato atsakingas už solidarumo fondą. Noriu pasakyti, kad komisija labai palankiai žiūri šį pranešimą ir tik galiu pakartoti tai, ką jau pasakiau praėjusi kartą, kad komisija nori padėkoti Europos parlamentui, šiam komitetui ir taip pat biudžeto komitetui už nuolatinę Mm, paramą solidarumo fondui. Taip, šiame fonde yra dar trūkumų. Jis galbūt netitinka visų tų lūkesčių, e, kuriuos tiek parlamento žmonės, tiek e, nuo stikinių nelaimių nukentėję žmonės sieja su šio fondu. Tačiau mes manome, kad fondas yra labai svarbus padedant žmonėm ir valstybėm narėm, kai atsitinka katastrofos ar stichidės nelaimės. Ir rezultatai iš tiesų yra įspūdingi. Mums pavyko e, panaudoti šį fondą 24 e, valstybėm, daugiausia valstybėm narėm ir valstybėm kandidatėm 71 katastrofos atveju ir buvo paskirta 3,8 milijardai eurų. 14 metų ataskaita. Dabar mm, matome, kad situacija yra e, pagerėjusi ir yra išspręsta nemažai problemų, e, kurios buvo pastebėtos Europos Sąjungos audito rūmų E, pavyzdžiui, kai jie nagrinėjo Brutso žemės drebėjimo atvejį ir teikiamą paramą 2008 metais. 2014 metais solidarumo fondas buvo reformuotas ir dabar jau turėtume vertinti jo veiklą po reformos. Tas būtų teisingiausia. Ir džiaugiuosi, kad nuo 2014 metų buvo tik nedaug nelaimių, nes kartais jų būna daugiau, kartais mažiau. Buvo netiek daug, ačiū Dievui, nelaimių. Ir galbūt per anksti dar kažkokį galutinį sprendimą priimti, ar naujosios fondo veiklos reglamentavimo nuostatos atitinka e, tuos lūkesčius, kuriuos siejame su šiuo fondu. Komisija yra įsitikinusi, kad iš tiesų solidarumo fondas ir jo naudojimas supaprastėjo ir jis daug mm, labiau, daug reaktyviau reaguoja. Iš ankstinių mokėjimų nuostata įsigaliojo nuo 15 metų biudžeto, tai pagerino situaciją tose valstybėse narėse, kurios naudojasi šio fondo lėšomis. Kalbant apie regioninės nelaimės ir tie e, atitinkami regioniams nelaimėms taikomi kriterijai, kurie buvo labai kritikuojami, dabar yra daug aiškesni ir noriu pasakyti, kad atsiradus naujiem kriterijam visi regioninių prašymai gauti solidarumo lėšų buvo patenkinti. O lyginant ankstesnę situaciją, tai du trečdaliai tokių prašymų būdavo atmesti. Ir tai reiškia ne tik, kad papildomą darbą, bet ir nusivylimą tų, kurie tikėjosi gauti paramą iš solidarumo fondo. Naujosios nuostatos taip pat leidžia komisijai tikrinti fondo lėšų naudojimą daug aktyviau, daug griežčiau negu anksčiau ir tikrinant įsitikinti, ar laikomasi fondo veiklos taisyklių ir komisijos tikrinimai ir vertinimai dabar vyksta daug sparčiau, nes komisija irgi buvo kritikuojama kaip per lietai dirbanti. Bet e, turime turėti galvoje, kad e, pirmiausia visos jėgos skiriamos e, konkrečiai stichiniai nelaimiai, jos padariniams įvertinti ir paramai suteikti, o po to jau tik kalbame apie fondo veiklos apskritai analizę. Ir norėčiau, kad neužmirštume, kodėl 2002 metais tas fondas buvo įkurtas. O ta pagrindinė priežastis, kuri tas pagrindas išliko ir po 14 metų fondo pertvarkos. Tai yra padėti valstybėm narėm, kai jas ištinka iš tiesų rimtos tikinės nelaimės ir katastrofos. Ne bet kokia, ne bet koks nelaimingas atsitikimas, o iš tiesų, kai yra katastrofalinė laimė, kai valstybės narės nebesugeba pačios mm, spręsti problemų, nes tiek lėšų, kiek turime, e, kad ir kaip norėtume visiems padėti, neužtenka visiems padėti. Mm, viskam yra ribos. Taigi norėčiau Jums tik priminti, kad turint galvoje dabartinę daugiametę finansų programą, lėšos kasmet skiriamos fondui yra sumažintos per pusę Taigi vietoj milijardo per metus dabar fondui skiriama tik pusę milijardo eurų per metus. Šis fondas finansiškai solidarizuojasi su valstybėmis narėmis, padėdamas ir šis fondas dėja nėra skubaus reagavimo instrumentas skubaus reagavimo priemonė, yra kitų skubaus reagavimo priemonių. Eko generalinis direktoratas naudoja tokią priemonę, kai reikia skubiai reaguoti nelaimės atveju, netgi per valandas ar per kelias dienas teikiant pirmąją pagalbą, vaistus. Solidarumo fondo nėra tokia funkcija teikti skubę paramą. Ir dėl to, aišku, paramos teikimas užtrunka kartais per ilgai, ne visuomet tai yra pateisinama, bet norėčiau jum priminti, kad komisija savo iniciatyvą negali aktyvuoti solidarumo fondo, valstybė narė turi kreiptis į jį. Ir dabar tas aktyvavimas yra 12 savaičių, kai valstybė narė gali pateikti prašymą, tas realiai yra 3 mėnesiai ir tuos prašymus reikia išversti, ne tik anglų, prancūzų kalba jie pateikiami, bet gali būti e, graikų ar estų. Ir mokesčių mokėtojai, aišku, tikisi, kad tie prašymai gauti pagalbą iš solidarumo bus, fondo bus tinkamai įvertinti. Ir įvertinus tos prašymus, žinote, kad komisija čia ne savo lėšas naudoja, o naudoja lėšas ne iš ES biudžeto, iš, iš išorinių šaltinių ir uh, tos lėšos gaunamos per biudžeto koregavimo procedūrą ir šiame procese dalyvauja ir komisija, ir parlamentas. Ir aštuonios savaitės tas užtrunka ir tuo būdu laikotarpis lėšoms panaudoti išsitėse. Mums tas nepatinka, mes norėtume, kad būtų galima E, dirbti greičiau, bet tokia dabar yra procedūra ir todėl kartais pakankamai užtrunka. Papildomumo su kitomis priemonėmis klausimas buvo iškeltas ir čia komisija gali tik pabrėžti, kad kalbant apie esi programų, struktūrinių fondų programų lėšas, kurios numatytos prevencijai, jos turėtų būti naudojamos veiksmingiau ir galėtų papildyti solidarumo fondo lėšas, nes tie 500 milijonų per metus iš tiesų negali kažko labai ypatingo nuveikti prevencijos srityje ir pagal dabartinį e, galiojantį reglamentą solidarumo fondas negali būti naudojamas humanitarinių e, ar pabėgėlių, ar ekonominių krizių atvejais. Tik tai stichinių nelaimių ir katastrofų atveju galima šio fondo lėšas naudoti. Kitais mano minėtais atvejais šio fondo lėšų pagal jo mm, veikimo reglamentą naudoti negalima. Noriu tik pakartoti, ką jau sakiau iš pradžių, kad labai dėkoju už šį pranešimą ir komisija iš tiesų stengsis e, gerinti reakcijos laiko, trumpinti reakcijos laikotarpį, užtikrinti didesnį skaidrumą. Dėkui. Ačiū, ačiū už tokį, tokius išsamius paaiškinimus. Ar ponas Čikų norėtų užbaigti mūsų diskusijas šiuo klausimu? Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie įnešė savo indėlį į šias diskusijas ir prisidėjo prie šios nuomonės savo iniciatyvą. Norėčiau padėkoti ir komisijai, kuri yra pasirengusi suderinti kai kuriuos tų procesų ir tai, kad trūksta sinergijos, taip pat ketina siekti daugiau skaidrumo Liepos 19 yra pasne diena, kada galima teikti pasiūlymus dėl pakeitimų ir tikiuosi, kad viskas įvyks laiku, o kol kas galiu tik palinkėti visiems gerų atostogų. Ačiū labai. Dar liko keletas darbo tvarkės punktelių. Koordinatorių sprendimų patvirtinimas. Vakar vyko koordinatorių susitikimas po įprastinio posėdžio ir jų sprendimai buvo išplatinti nariams elektroniniu paštu vakar vakare. Norėčiau paklausti, ar nariai pritarė tiems sprendimams, kurie buvo priimti. Panašu, kad taip. Tad patvirtiname koordinatorių posėdžio protokolą. Kiti darbo tarkės klausimai, ar norite kažkokius kitus klausimus iškelti? Panašu, kad ne. Pone Manistelio, ir jūs neturite ką pasakyti. Na, tada turbūt jau tikrai visi pasirengė atostogoms. Norėčiau priminti, kad kitas Redžiai komiteto posėdis bus visos dienos posėdis, vyksintis rugsėjo 8-ąją, trečiadienį nuo 9 val. ryto. Pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams ir taip pat linki visiems saulėtų ir ramių vasaros atostogų. Tikiuosi, kad parsivešite daug gerų įspūdžių ir kad tai bus įkvėpimo metas kuris padės pasirinkti naujam sunkaus darbo etapui prasidėsiančiam rudenį. Šiandienos posėdį baigiu ir linkiu visiems geros vasaros.